Pirmasis darbo atvarkės punktas yra Europos parlamento pirmininko pranešimas dėl dėrybų taryboje apie Europos krizę. Gerbiami kolegos, man tenka didelė garbė pasisakyti beveik pustuštai saliai. Na, bet manau, kad tai nėra pirmas kartas. Aš susitikau su Van Rompoj ir su Ponu Baroso šiandien ir jiem pasakiau, kad vėliau juos informuosiu apie mūsų diskusijų plenarinėje sesijoje rezultatus. Sekmadienį per Europos vadovų tarybos įžanginę sesiją e, buvo kalbėta apie tai, kad reikia parengti išsamų paketą, kad išeitumėm iš krizės ir kad visos europinės institucijos turi susivienyti dirbti kartu. Aš tarybai priminiau, kad mes taip pat esame ir Eurozonos parlamentas. Būtent todėl džiaugiuosi, kad šiandien mes aptarėme šį klausimą. Aptarsime trumpalaikės E, vidutinio laikotarpio bei ilgalaikio laikotarpio e, perspektyvas. Aš e, po vadovų tarybos sutikimo darau išvadą, kad liko kelios svarbios temos. Visų pirma, Graikijos skolos mažinimas. Reikia išsiaiškinti, kaip į procesą įtraukti privačius investuotojus. Labai svarbu darbų grafikas. Antras punktas rekapitalizacija Europinių bankų. Ekofinas priėmė svarbius sprendimus dėl visų 27 valstybių narių. Pavyzdžiui, kapitalo reikalavimai, jie didėja iki 9 procentų. Na, o detaliau, kaip bus surinkti tie pinigai, e, dar tai nėra iki galo nuspręsta. Aš manau, kad parlamentas turėtų pasisakyti šiais klausimais. Ir trečias punktas, taip pat labai skubus Tai yra tam, tikros, e, tam tikrų apsauginių priemonių sukūrimas e, sunkumus patiriančiom ekonomikom. Dėl to reikės apsispręsti rytoj. Ir e, lygiai taip pat bus būtina apsispręsti dėl Europos finansinio stabilumo priemonės ir fondo. Yra teikiami keli pasiūlymai, kaip tas apsauginės priemonės stiprinti. Visų pirma, sukurti tam tikrą specialų fondą, patikos fondą, taip pat specialias priemonės ir į procesą įtraukti TVF. Vidutinio laikotarpio perspektyvoje mes e, turėtumėm stabilumo ir augimo paktui bei šešių teisės aktų dokumentų paketui daugiau dėmesio skirti. Turime užtikrinti, kad skatinamosios priemonės skirtos augimui taip pat veiksmingai veiktų. Aišku, reikia nepamiršti nacionalinių kompetencijų. Tačiau visos valstybės narės beveik visos sutarė, kad mes turime geriau europinių lygių koordinuoti savo veiksmus. Svarbus klausimas būtų toks. Kaip šiuos klausimus iš vidinės vyriausybių diskusijos perkelti į europinį lygį ir akivaizdu, kad čia svarbu vaidmenį suvaidins Europos institucijos. Ilgalaikė perspektyva. Vyksta diskusijos dėl galimų, dėl galimo sutarties keitimo. Tačiau turime išsiaiškinti, kokiu pokyčiu mes tikimės. Ar esame pasiruošę pritarti bet kokiem pakeitimam, ar ne. Žvelgiant į ateitį, žinome, kad turėsime pasimokyti iš šios krizės, taip pat turėsime apsvarstyti ir ateitį. Jeigu norime kad pasauliniai veikėjai ES traktuotų kaip rimtą partnerį, tuomet turime pasinaudoti šią krizę, todėl kad yra puikia galimybė nedelsiant imtis veiksmų. Išvada, pagrindinė išvada būtų tokia. Negalime leisti fragmentacijos, realios fragmentacijos mūsų vienybėje. Teoriškai mes visi tai žinome, tačiau praktikoje kol kas yra sunkumų, nes mūsų politika labai dažnai vyksta daugiau nacionaliniu lygiu, o sąjunga lieka tik svajonė, e, todėl kad vis dėlto pirmoji vietoje yra nacionaliniai interesai. Taigi reikėtų dar padirbėti tam, kad išspręstumėm šią problemą ir kad mūsų partneriai iš išorės nežvelgtų į šį elementą trūkumą. Europa turi tapti stipresnė moderniame globaliame pasaulyje, juk mes nesame vien tik bendra vieninga rinka. Mes turime turėti ir politinę koncepciją, bendrą koncepciją, bendras galės tam, kad galėtumėm spręsti krizės keliamas problemas ir kad galėtumėm įtakoti dabartinį modernų pasaulį. Ačiū. Dabar pasisakys frakcijų atstovai. Visų pirma, ponia Corin Wortman Kohl, APP e frakcijos vardu. Prašau. Ja, dank u wel, eh, voorzitter. Moet er op dit moment wel... Ačiū pirmininkė. Ar tikrai čia Strasbūrė parlamente turi vykti diskusija šio klausimu? Uh, Komisijos pirmininkas Baroso, ministrų tarybos pirmininkas Van Rompoj daro viską, kad pasiruoštų reikiamiems sprendimams, kurie bus priimti Briuselėje. Sekma, po sekmadienio praktiškai vyravo tyla ir tikrai sprendimai paaiškės rytoj. Ir mes iki šiol remiamės tik nutekintą informaciją ir žiniasklaidos pranešimais. Yra piliečiai taip susirūpinę, jie taip nerimauja, jie galvoja, kad krizė tik pagilės. Mūsų piliečiai yra susirūpinę dėl darbo vietų ir dėl savo pensijų. Tikrai daug kas yra pastatyta ant kortos, todėl savo frakcijos vardu valstybių ir vyriausybių vadovus norėčiau paraginti ambicingai spręsti šias problemas ir patvirtinti išsamų paketą, kuris įkvėptų pasitikėjimą rinkomis ir eurų. Dabar negalima priimti silpnų sprendimų. Europa sugeba įveikti šias problemas, spręsti šias problemas, žinoma, lengvų išeičių nebus. Pirmininkė, krizės priežastis lypi valstybėse narėse, bet kai kuriuose valstybėse narėse kilusios problemos daro poveikį mums visiems. Mus vienyje bendra valiuta, daug kas iš jos gauname naudos. Taigi svarbu, kad valstybės narės rodytų solidarumą ir ieškotų sprendimo. EFSF stiprinimas Taip pat Europos planas rekapitalizuoti bankus yra būtinybė kad būtų sukurtas e, tvarus sprendimas skirtas Graikijai ir kad būtų atkurtas pasitikėjimas rinkomis. Taigi e, Europos finansinio stabilumo fondui turi būti sutel, suteikta daug galių. Ir tur, turi būti stiprios ir Europos centrinio banko pozicijos. Jeigu rinkos sugeba blefuoti apie eurą, mes taip pat turime sugebėti blefuoti. Valstybės narės ir bankai susiduria su milžiniškomis problemomis ir turi gauti paramą, kad tos problemos nepersimestų kitur. Mes turime užkirsti kelią bankų žlugimui, nes stabili finansinė sistema turi lemiamos reikšmės ir ekonominiam stabilumui mes kalbame apie mūsų darbo vietas. Valstybės narės yra atsakingos už kapitalo pritraukimą ir krizių fondas turi būti panaudotas tik kaip kraštutinė priemonė ir rekapitalizavimas neturi būti vertinamas kaip atlygis už neatsakingą politiką. Komisija paskelbė, kad turi būti teikiamos tam tikros paskatos, tačiau nėra priimtina, kad mokesčių mokėtojai moka už bankų gelbėjimą. Mes turime numatyti reikiamas taisyklės, turi būti numatytos indėlių draudimo taisyklės, finansinių sandorių mokestis. Taip pat turi būti sukurtas ir mechanizmas padedantis kovoti su krize bankininkystės sektoriuje, taip pat turi būti nustatytas ir bankų mokestis. E, šį sekmanį buvo pristatytas ir šešių teisės aktų paketas. Ir valstybių ir vyriausybių vadovai dabar turi visų pirma prisimti atsakomybę už tvarką savo šalyse. Mes taip pat turime siekti kad rytoj būtų žengti svarbus žingsniai pirmin ir kad būtų įgyvendintas Europlius paktas. Taip pat ir nacionaliniai biudžetai turi vadovautis tam tikromis gairėmis, reikia fiskalinės ir kitokios integracijos. Mes turime diskutuoti, tačiau tos diskusijos turi vykti su Europos piliečiais. Ačiū. Dabar socialistų ir demokratų frakcijos vardu ponas Šulcas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mes atsižvelgėme jūsų pranešimą, ponė pirmininkė, ir dabar norėčiau atkreipti dėmesį tai, kad trečiadienio vadovų taryba tikriausiai nusipelno pavadinimo istorinė taryba. Na ir gali būti tai, kad tai, kas bus rytoj nuspręsta Rus... E, Briuselį, turės istorinę svarbą. Kyla klausimas, kur eis Europa? Tai šis klausimas greičiausiai bus nulemtas rytoj. Mane, aš neretai E, kritikuoja dėl to, kad Europas suskilo į tris dalis - Prancūzijos, Vokietijos direktoriumą, eurozoną ir likusią valstybių narių dalį su Junktinė karalystė, kuri turi skirtinę padėtį. Taigi, Europos suskaldimas į skirtingas struktūras, kur valia politinė yra skirtinga, tai tai yra didžiausias pavojus bendrijos metodui, bendrijai. Ir galiausiai to pasakoje susiklosi tokia situacija kai e, pavieniai veikiantis asmenys, konkrečiai euro zonos veikiantis asmenys e, valstybėse narėse galvoja tik tais apie savo nacionalinę padėtį. Vietoj to, kad galvotų apie bendryją, bendrijos tikslus. Tai matėme Slovakijoje, tai matome Vokietijoje, tai matome ir kiekvienoje kitoje valstybėje narėje, nes e, vado, nors vadovų taryboje ir 17 e, taryboje galioja vieningo vienbalsio balsavimo principas. Taigi mes tampame priklausomi nuo pavienių valstybių narių valios ir turime įveikti šį užburtą ratą. Ir todėl turime labiau pasikliauti tomis turimomis institucijomis, kurios turi galiojimus, turi galės ir mums nereikia naujų institucijų. Mes einame pavojingų kelių, nes prarastas pasitikėjimas. Tai yra rinkų pasitikėjimas tuo, kad investicijos Europoje yra ilgalaikis, tvarios. Taip pat prarastas ir piliečių pasitikėjimas vyriausybėmis, pasitikėjimas eurozono, o taip pat visa Europos Sąjunga. Nebepasitikima kad įmanome veikti veiksmingai. Pusantrų metų nebėra to pasitikėjimo. Nuolat matome, kaip vadovų taryboje kažkas garsiai pareiškiama, bet po to neįgyvendinama, atsijimama, apsukama, vėl iš naujo kažkas pareiškiama, vėl neįgyvendinama. Dar praeitą savaitgalį matėme, kaip susitiko ponė Merkel ir Sarkozy ir pasakė, dabar jau yra proveržis. Uh, jau susitarėme ir negyvendinta. Dar sekmadienį pačių diskusijų metu vėlgi išėjo iš salės Merkel ir Sarkozy ir davė spaudos konferenciją. Apie ką? Apie tuos dalykus, dėl kurių jie nesusitarė. Bet juk visiems aišku, apie ką čia eina kalba. Ir aš manau, kad tai reikia aiškiai ir vardyti. Čia eina apie tai, koks yra įsiskolinimas ir, ir kaip bus silgimas su toskomis skolomis priklausys nuo to, kaip tos skolos yra palietusios Prancūzijos bankus. Nes jeigu tie bankai iš tikrųjų yra labai įsiskolinę Prancūzijoje, tai Prancūzijos vyriausybė, e, valstybė turi uh, gelbėti tos bankus, tačiau negali to padaryti iš banko, nes kitaip nukris Prancūzijos reitingamas ir tam reikalingas kažkoks kitas būdas - fondas. O šiaip šis dvi šalis nesusitarė dėl Vokietijos ir Prancūzijos bankų draudimo modelio. Tačiau manau, kad jie iš tikrųjų vietoj to turėtų pirmą rytoj susės prie stalo, pradėti dėrėtis, tol kol dūmai pradės jiems aušaus rūkti ir tik tada, kai dėl kažko susitars, tik tuomet pranešti, kad kažkas jau nuspręsta. Tik tokiu būdu bus atgautas piliečių pasitikėjimas. O dėl galimo sutarties keitimo perskaitysiu, perskaitau ir girdžiu kad ES turi būti keisčiama, kad bus sudaryta darbo grupė, kurie pirmininkaus ponas Van Rompojus ir šiandieną, jeigu jis būtų atvykęs į parlamentą, jis turėtų, būtų turėjęs didelį šansą, jis būtų galėjęs gauti visos Europos dėmesį. Visi kiti nacionalinių vyriausybių vadovai vyksta į savo parlamentus ir susilaukia dėmesio. Bet jis netvyko. Ir kila klausimas po to, kur yra Europos parlamentas. Taigi tie, kurie nori pakeisti sutartis, bent jau mūsų frakcijos vardu noriu pasakyti, kasgi bus įrašyta toje sutartyje ateityje. Ir jeigu to pasakoje bus įsikišama į, naciona, į valstybių narių įgaliojimus, kompetenciją sudaryti savo nacionalinius biudžetus, tai tokie sprendimai negali būti primami be Europos parlamento. Ir tikiuosi, kad tai, kas bus nuspręsta rytoj, bus tas sprendimas, kurio mums iš tikrųjų reikia. Nes galiausiai netoks svarbus yra turinys. Svarbiausia yra, kad valstybių ir vyriausybių vadovai parodytų, jog ji iš tikrųjų sugeba susidorėti roti su tais iššūkiais, su kuriais visi susidurime. Ponas Verhofštatas, liberalai ir demokratai. Ma, ma, le, le point, uh, dans, uh, monsieur... Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau sureaguoti į tai, ką sakė ponas Šulc. Ketvirtadienį pirmininkų suėgoje uh, Aš pasiūliau pakviesti poną Van Rumpoj, poną Barozo, poną Junkerį ir kad jie atvykę e, pakalbėtų apie eurozoną, apie krizę, juk jie e, turi teikti pasiūlymus gruodžio mėnesį. E, ir aš siūliau, kad gal reikėtų juos pasikviesti ir jau dabar išklausyti, ką jie turi pasakyti, kad nesigautų viskas taip, kaip praeitą kartą, kai juos pasikvietėme tik pabaigoje, po to, kai dėl visko iš esmės jau taryboje buvo sutarta ir parlamentas nebelabai galėjo įsikišti. Tik norėjau jum priminti, kad aš buvau pateikęs tokį pasiūlymą, bet tikiuosi, kad vis dėlto mano tas pasiūlymas dar netmestas iki galo. Dėl trečiadienio susitikimo Matėme, kad jau praėjo 20 mėnesių sumaišties, laukimo ir man susidaro įspūdis, jog dabar jau visi supranta, kad reikia imtis veiksmų, kad mums reikia bendro plano, kuris atneštų stabilumą eurozonai. Taip pat mums reikia tam tikrų kelio gairių, kaip to pasiekti. Pažiūrėkite į siūlomo, prano, siūlomo plano turinį. Viskas gan aišku. Šiame parlamente susidariusi didelė dauguma už rezoliuciją, kuri buvo patvirtinta prieš 8 ar 10 dienų. Joje buvo išdėstytos septynios pagrindinės priemonės, kurios turi būti patvirtintos ir kurias reikia įtraukti į bet kokį planą, kurio siekiama gražinti stabilumą eurozonai. Tad daugiau apie tai galime net ir nebekalbėti. Nebereikia daugiau savęs tuo varginti, nes jau yra tos septynios priemonės. Pirmininkė, manau, kad jūs trečiadienį irgi dalyvausite sustikime, padarysite įžangą ir galbūt jūs galėtumėte savo įžanginėje kalboje priminti tuos septynis punktus, kurių mes ir toliau reikalaujame. Tam tikros priemonės Graikijai, rekapitalizavimo planai bankams, to negalime padaryti vien nacionaliniu lygiu, tai reikia daryti Europos lygiu toliau kita priemonė e, paramos fondo sustiprinimas ir taip toliau. Visi tie punktai yra mūsų rezoliucijoje. Manau, kad turime kalbėti atvirai. Tarp visų tų punktų vienas punktas yra ypatingai gyvybiškai svarbus. Ekonominė valdysena, politinė valdysena, taip pat fiskalinės valdysenos būtinybė. Šie punktai yra svarbus. Vis dėlto jos reikia, kaip sakiau, dar kartą priminti, pakartoti, tačiau yra vienas punktas, kuris yra gyvybiškai svarbus. Tai yra, kaip stiprinti paramos fondą. Kaip stiprinti tą gelbėjimo fondą, Prisiminkime, kokios diskusijos vyko per ankstesnius susitikimus, kas buvo aptarinėjama, aptarinėjom beveik tie patys klausimai, tačiau šis punktas išlieka svarbiausias, gyvybiškai svarbus, tai minėjo ir ponė Wortman Kohl. Jeigu jau kalbame apie finansų rinkas, tai tikrai suprantame, kad su jomis negalima juokauti, reikia sunkiosios artilerijos. Apie tai dažnai kalbama už durų, koridoriuose. Tačiau viešai galbūt pamirštama tai pabrėžti, beje, Reichstage. Žmonės būtent irgi apie tai daugiausiai kalba, kaip sustiprinti tą fondą ir beje turiu netgi paruoštą dokumentą, kaip tai padaryti, stiprinti EFSF skolinimo pajėgumus ir taip toliau. Yra numatytos įvairios priemonės, kaip tai padaryti. Tačiau mes kol kas apie tai garsiai nekalbam ir to kol kas neturime. Tai yra aptarinėjama tik tai nacionalinėse diskusijose, bet ne Europos lygio diskusijose. Beje, dokumentas ir pasiūlymai gan sudėtingi, reikia perskaityti kelis kartus, kad įsigilintumėt ir suprastumėt. Bet nežinau, man kyla bejonių, ar tikrai visos tos priemonės gali būti gyvendinamos. Pirmininkė, tokiai sistemai reikia tam tikrų garantijų. 20 e, procentų, pavyzdžiui, obligacijų, kurios išleidžiamos e, valstybėse, 20 procentų turi būti padengtos, padengtos obligacijos, kažkuo garantuojamos. Jeigu to išpirkimo gelbėjimo fondo mes nesustiprinsime ir jeigu ECB neprisijims stipresnio vaidmens, tai praktikoje, manau, turėsime didelių problemų. Reikėtų sukurti bendrą obligacijų rinką Nes priešingų atvejų nacionalinės obligacijos bus leidžiamos, europinės obligacijos leidžiamos ir reikalavome tik tai 20 procentų garantijų, bet ar to pakaks? Jeigu Graikijai leisime nurašyti 60 procentų skolų, ir tuo pat sakysime, kad na, rinkoms užteks, jei reikalausime 20 procentų garantijų arba užstato, tai nemanau, kad tai bus įmanoma įgyvendinti praktiškai. Tai nepasiteisins. Vienintelis sprendimas būtų sukurti vieną bendrą obligacijų rinką eurozonoje. Dabar konservatorių reformistų frakcijos vardu ponas Zahradil. Ačiū pirmininkė. Norėčiau ir aš apibendrinti dabartinę padėtį. Ir to padaryti neįmanoma, nepaminint, kad mūsų yra ištikusi krizė. Man susidaro įspūdis, kad gyvename XIX amžiaus, o ne XX ar XXI amžiaus Europoje. Po, po 1815 metų Vienos kongreso buvo kalbama apie įvairius įgaliojimus, įvairias galias. Mes kalbame apie bendrijos metodą, apie viršnacionalinius sprendimus. Tačiau per pastarąsias dvi savaitės mačiau vieną, tik vieną asmenį, tik, iš tikrųjų tik vieną prezidentą ir vieną kanclerę kurie bandė nutildyti vieną ministrą pirmininką. Aš nesu labai didelis Žano Monė, Roberto Šumano gerbėjas, tačiau tokios nuostatos nelabai europietiškos. Už neatsakingą banko elgesį ir spekuliantų elgesį dabar moka mokesčių mokėtojai, nes anksčiau buvo lošiama lik kazino, buvo švaistomos valstybės lėšos, o ta skola dabar tampa europinė, ji yra superkama tam, kad Europa būtų išgelbėta. Susidaro įspūdis, kad niekas neskaito laikraščių ir neįsiklauso uh, į tai, ką sako ekonomistai. Jeigu rytoj nebus priimti jokie sprendimai, tai galbūt ir pavyks laimėti kažkiek laiko, rasti sprendimą, kuris pasiteisintų per atėmėsius dviejus ar trejus metus, tačiau galiausiai atsidursime toje pačioje padėtyje. Apie tai yra kalbama tyliai užkulisiuose, bet to nesakoma viešai. Kai kurios eurozonos narės negalės dalyvauti priemonių gyvendinime, kadangi nesugebės vykdyti savo įsipareigojimų. Apie tai kol kas yra tik šnipždama ir niekas to garsiai nesako. Rytoj vyks lenktynės su laiku. Tokia jau yra susikloščiusi tradicija, tačiau tai labai brangiai kainuoja, tai kelia riziką rinkoms. Ir valstybių veikėjai tokių sprendimų nepriima. Tikri valstybių veikėjai siūlo drąsius naujus sprendimus. Taigi rytoj ir pamatysime, ar Europoje tikrai yra tikrų valstybių veikėjų ar ne. Dabar Rebeka Harms. Pone pirmininkė, taigi žvelgiant atgal į praeitą savaitgalį galiu konstatuoti du dalykus. Taigi matėme ir trejeto pranešimo ataskaitos e, dėka galime konstatuoti, kad viską, ką nusprendėme dėl Graikijos, buvo neteisinga. Viskas, kas buvo nete, galima neteisingai padaryti, buvo ir padaryti neteisinga. Dar e, Liepos mėnesį buvo m, primtas sprendimas dėl Graikijos, kuris tuo metu buvo nepakankamas. Na ir e, taip pat. E, E, tas reikalavimas, kad graikiai tik tai staupytų, nuvedė į katastrofą. Taigi, e, kiekvienas iki vadovo taryboje primant sprendimus, krizė, graikio krizė eurozono tik gilėjo. O kitas dalykas, kurį tenka konstatuoti yra štai koks. Vadovo taryba buvo atidėta ir tai veda link išvados, kad krizės akivaizdoje vadovų tarybos skirtos krizės klausimams nieko neduoda. Taigi, po, taigi tai rodo, kad dabar vadovai norėjo dar trijų dienų intensyvus pasirašymo tam, kad galėtų vėl sugrįžti prie dėrybos stalo. Taigi, tikimės, kad rytoj naktį bus atsakyta to nuolatinio krizių vadovų tarybos šablono, kurio pagrindų sprendimai yra primami pernelik lietai ir netinkami. Aš manau, kad reikia pasirūpinti, kad tie spekuliantai, kurie spekuliuodami tikėjosi, kad Graikija grius, netgi su valstybių garantija, reikia pasirūpinti, kad jie negalėtų dar pasipelnyti ir laimėti milijardų. Tenka konstatuoti dar vieną dalyką. Dėl mūsų taikytų priemonių buvo dar labiau susilpnintas Graikijos ūkis. Todėl turėtume priimti tokį planą, kuris iš tikrųjų leistų atsistoti Graikijos ūkiui ir pagrindinis prioritetas turėtų būti tvarumas, čia kaip orientyras galėtų būti strategija 2020. Taip, sprendimus reikia primti. O kai dėl um, e, fondo FSSF, tai taip, jis reikalingas, bet tie, kurie kalba apie stabilumą turi uh, pripažinti, kad reikia vengti tokios situacijos, kai nacionaliniai biudžetai bus pernelik apkrauti, o kai dėl bankų rekapitalizavimo, tai vėl viskas vyksta pernelik lietai. Ir visko uh, sugražinimas į nacionalinį lygmenį reiškia, kad deksija banko atvejs nebus vienintelis, kad tokiu atveju bus ir daugiau. Taigi, tai yra tiesiog pavyzdžiai, kaip nereikėtų Europos bandyti išvesti iš griz, krizės. Taigi tikrai pribrendo laikas rimtai diskutuoti apie Europos sutarčių reformas, reikalingas konf, konventas tam, kad būtų suvokta, kokia turėtų būti tų reformų esmė. Tačiau tai, kad e, didžiosios makroekonomikos eina skirtingais keliais, kad iš tikrųjų reikalingas uh, sprendimas. Taigi reikia, kad e, už ekonomiką ir biudžetą atsakingi komisarai gautų daugiau įgaliojimų tam, kad uh, ekonomikos politika būtų tvari, kad biudžetai būtų sustiprinti. Ir jeigu kažkas ne, nėra tiek ryštingas, kad išvestų e, Europą iš krizės, tai tas yra netinkamas. Ir jeigu kažkas bijo savo rinkėjų, čia pavyzdys iš Vokietijos, tai tas ir nesugebės padėti Europai veikti krizę. Ir jeigu Angela Merkel uh, sulygintume su Helmutu Koliu, su Šmitu, jeigu Gido Westervelę sulygintume su Joška Fischeriu, tai koks rezultatas? Ne. Tie politikai turi elgtis drąsiai ir tuomet jie gal ir laimės rinkimus namuose, bet jeigu jie nebus drąsus, jie nelaikės nei rinkimų namuose, nei padės Europai. Card question. Madame Blue Card. Mėlynosios kortelės klausimas jums, ponia Harms. Ar jūs pritarėt, ponia Harms? Taip. Kolega Totnis. Ačiū pirmininkė. Savo pasakymo metu kalbėtoja paminėjo tą apkarpimą, sumažinimą graikų. Jūs minėjote 50-60 procentų, tačiau aš nelabai supratau, kokia konkrečiai yra jūsų nuomonė. Noriu priminti, kad dabar skola Graikijos yra 360 milijardų. Ir jeigu tik 50-60 procentų siūlysite kažką sumažinti, tai ta suma nebus labai didelė, tai sudarys tik tai 50 e, milijardų ir labiausiai nukentės graikų bankai ir draudimo įmonės. Jei skaičiai, kuriuos išgirdau, tikrai tokie, tai tuomet norėčiau išgirti jūsų nuomonę, ar tikrai jūs ir toliau jos laikotės. Esu įsitikinusi, kad jeigu pažiūrėsime į trejato ataskaitą, tai taip ir reikia elgtis. Tačiau kitą vertus suvokiu, kad reikia rasti sprendimą ir Graikijos bankams. Ir manau, kad tokio sprendimo neįmanoma priimti vienam. Reikia pagalvoti, kaip atkurti Graikijos ūkį ir čia reikalinga ir Europinė pagalba ir toks planas turi būti patvirtinta. Ir norėtųsi, kad Europa siūstų signalą tiems graikams, kurie žino, kad jiem reikės kurti naują Graikiją ir kad jie negali vien tik ginti senosios Graikijos. Tokio solidaraus signalo nesusilaukėme iš jo nei vienos vadovų tarybos Graikijos atžvilgių. Ponas Lotar Biski, jungtinė kairioji. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos. Na, krizės valdymas tampa viskotiškesniu ir neiškesniu. Na, taryba e, pradeda renkti preliminarią vadovo tarybą ir pagrindinę vadovo tarybą. Parlamentui tenka du sikius aptarti taryb, vadovo tarybos rezultatus ir jau dabar aiškėja, kad uh, Ir šį sėkį nebus kažkokio lemiamo sprendimo, kuris leis pasiekti proveržį. Taigi tikriausiai taryba ir komisija ir toliau elgesi tikėdamasi, tikėdamasi, kad naujos priemonės sukurs pakankamai pasitikėjimo, kad tarptautinėse finansinėse rinkose investitoriai bus patenkinti šis sėkį sprendimais. Tačiau tiesą sakant, kodėl reikia nutraukti lažybas, kad tos valstybės grius ir patirs bankrotą? Gal tikrai spekuliantų tai nesustabdys ir toliau spekuliuos prieš Italiją, Ispaniją ir taip toliau. Na ir jeigu tik tai stakysime konkrečias priemonės prieš spekuliantus, tik tuomet pasieksime rezultatų. Ir jeigu tokių priemonių nebus, tai karuselė ir toliau suksis. Na, o taryba ir toliau siūlys didinti um, gelbimo skėčius, kišti juos uh, mokesčių mokėtojų pinigus ir, ir ta sudarinta. E, ir dabar tam fondui, VCSS fondui bus dabar skirta 67 milijardai eurų. Ir e, vienas Vokietijos ekonomistas kalba apie masinio naikinimo ginklą šiame kontekste. Nes dabar toms šlubuojančiam šalims reikėtų 4 milijardų eurų, o Graikijos skolas reikia restruktūrizuoti, tik kila klausimas, kas apmokė šitą sąskaitą. Taip, svarbu suteikti tarptautiniams didesniams bankams galimybę turėti dalį iki 60 procentų, tačiau reikia užkirsti kelią nemokumui bankų, nes būtent tai kelia ypatingą pavojų uh, Graikijos bankų išgyvenimui. Ir ar dabar graikai, kuriems taip sunku ir šiaip išgyventi, dabar turi bijoti, kad ir jų bankai gris, grius. Tai dabar reikia gelbimo skėčių visiems, viskam, ir bankams, ir piliečiams, ir administracijai. Tai mums ką reikia ES viešojo banko, kuri valstybėm duos kreditus už mažas palūkanas, o privatus bankai liks už durų. Mums reikalingos viešų investa, investicijų programos, kurios skatintų užimtumą ir darbo vietų kūrimą. Na, dabar steiksiu žodį Frančiaskos Peronė. Dėkoju, pirmininkė. Tikiuosi, kad iš šios krizės pasimokysime ir kažko teigiamo, išmoksime ko nors teigiamo. E, tačiau ta krizė taip pat akivaizdžiai parodė, kokiu problemu dabar turime. Yra tam tikrų trūkumų sutartyse, trūkumų tarp institucinėme darb, darbe ir taip toliau. Institucijos turėtų atstovauti žmonių interesams. Deja, dažnai yra priimami sprendimai, kurie ne tik neatitinka žmonių lūkesčių, bet kurie tiesiogiai prieštarauja žmonių pageidavimams ir norams. Tikrai nereikėtų leisti susidaryti tokio, tokiai situacijai, kurioje būtų atimamas suverenumas iš žmonių ir iš valstybių ir atiduodamas Europinėm institucijom. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbimi kolegos. Krizė ir tebesitėsi ir vis dar nėra sprendimo. Minčino draudimo institucija ragina atleisti Graikiją nuo didžiosios jos skalų dalies. Na, o praeitą savaitgalį vadovo taryba nebuvo sustarta dėl konkrečių priemonių skirtų krizės įveikimui. Taigi tikroji Europos problema yra tai, jog trūksta ryštingo lyderio. Na ir e, dabar privatus sektorius ima veikti e, savarankiškai ir tai reiškia, jog Europos politiniai lyderiai tarsi bėga iš paskos tikrovį ir praeitas savaitę tretis pristatė ataskaitą, tačiau dabar kyla klausimas, ar užteks panaikinti š skolas. Ir tai rodo, kad Europos politika nepasitvirtino. Todėl kreipiuosi visus atsakingus asmenys. Veikite dabar ryštingai ir solidariai. Ačiū. Baigiame diskusijas šią temą. Kitas darbo tvarkės punktas. Kisas, kitas mūsų darbo tvarkės punktas Tai yra komisijos pareiškimas.